11 val. 30 minučių. Dabar nedėlsime perkime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra komisijos pirmininko pavaduotojas ir sąjungos resos įgaliotinės užsienio reikalams saugumo politikai pareiškimas dėl brandalinės grėsmės ir žmogaus teisų Šiaurės Korejoje. Šiaurės Koreja ir toliau išlieka labiausiai izoliuota pasaulio e, valstybė ir grėsmė kaimynams. E, ši šalis priklausoma nuo tarptautinių donorų. Ir e, ir nebandoma daryti reformų besikeičiančiame pasaulyje. Žmonės E, žmonės kenčia, o režimas skiria e, finansavimą sudėtingiams ginklams. E, šešiašalės dėrybos, kur galėtų, kurios galėtų at, atverti kelią iš tos izolacijos, taip ir neįgyvendinamos. Ir tenai vykdoma programa, stiprinant balistinę brandolinių ginklų programą Gruodžio mėnesį buvo paleista raketa, vasario mėnesį brandolyje bandymai vyko ir tai iš tikrųjų kelia grėsmę tarptautiniai bendruomeniai. Mes pasmerkėme brandolinius bandymus ir manome, kad tai kelia grėsmę ginklų neplatinimo režimui ir ilgalaikiai taikai. Ir mes, Junktinės valstijos, visą laiką pabrėžia, kad jeigu Šiaurės Koreja pasuks demokratinėjimo keliu, mes juos palaikysime taip pat ir su JAF ir su kiniečiais visą laiką skatiname e, Pienjango režimą, keisti mm, šią jų, jų režimą. Mes bendradarbiavam ir su šia, ir Pietų Koreja, ir Pietų Korejos e, vyriausybė pareiškė norą e, dalyvauti pagalboje. Taip pat ir Japonija prisijungia prie dialogo. Tartautinė bendruomenė per Junktinių tautų saugumo tarybą parodė vienybę ir nusintė e, žinę Šiaurės Korejai, kad nesitaikstis su pastoviu tarptautiniu ginklų neplatinimo režimo pažeidimu. Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija 2094 priimta kovo 7 e, dieną įvedė sankcijas, ypač finansinėme sektoriuje. Yra aišku, kad Junktinių tautų saugumo taryba ir toliau imsis veiksmų, jei jeigu Šiaurės Koreja ir toliau pažeidinės tarptautinės taisyklės, tarptautinės normas. Džiugiuosi dėl Kinijos ir Rusijos pastangų, dėl jų geros valios buvo galima priimti šią rezoliuciją. Mes visą laiką palaikėme šešiašalės dėrybas nes mes turime ir ekonominių, ir saugumo interesų šiame regione. Mes visą laiką pritarėme jungtinių tautų režimui ir pagal um, saugumo tarybos rezoliucijas, įvedame sankcijas dėl brandolinių bandymų 2006-2009 metais ir pastaruoju metu 12 metų gruodžio mėnesį, 13 metų vasario mėnesį. Mes taip pat parengėme e, priemonės remtamiesi saugumo tarybos rezoliuciją e, draudimas balistinių raketų komponentų priekybai, įprastų ginklų priekybai ir e, kitai ginklų priekybai. Taip pat nestaksime su provokacijomis. Paskutinė provokacija buvo Šiaurės Korejos pa, paskelbimas, kad 53 metų paliaubos yra nebegaliojančios ir kad Kim Jong-unas uh, užpuls Šiaurės, mažą Šiaurės Pietų Korejos salą, jeigu kils karinis konfliktas. Toksai, tokia provokacija su ja negalima taiks, taikstytis ir vasario 18 dieną buvo priimtas naujas sankcijų paketas. E, kuris bus, buvo patvirtintas ir jungtinių tautų saugumo taryboje. Mums didelį nerimą kelia padėtis Šiaurės Korejoje, mes bendradarbiavame su Japonija, Ženeva žmogaus teisų taryba. E, Mes žadame skurti tyrimų komitetą dėl žmogaus teisų pažeidimų Šiaurės Korejoje. Mes padedame Šiaurės Korejai humanitariniu pagrindu. 11 metais mes skiriame 10 milijonų e, eurų lėšų pasaulio maisto programai. Ši pagalba buvo skirta labiausiai nukentėjusiems e, žmonėms mažiems vaikams, vaikų namuose, besilaukiančiams moteriams, vyresniems žmonėms, neįgaliesiems. Manome, kad tik tai bandydami skirti pagalbą per jungtinės tautas ir skatindami laikytis visų įsipareigojimų mes galėsime padėti Šiaurės Korejai pakeisti režimą. Ačiū. Labai ačiū politinių frakcijų vardu. Pirmasis kalbės Elmaras Brokas, jam steikiamas dvi minutės LP frakcijos vardu. Pone pirmininkė, pone komisijos vicepirmininkė, kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Ešten tai, už tai, ką jūs pap, čia papasakojote ir ką pasiekėte pastaruoju metu. Šiaurės Koreja yra neofadalistinė valstybė, kurioje val... žmonės nepaprastai stipriai kenčia tokiais, tokiu mastu, kokio nematome niekur pasaulyje. Ši šalis be to yra dar ir agresyvi ir jeigu tokia valstybė kuria brandolinius ginklus, e, nesilaikydama jokių tarptautinių taisyklių e, ir e, plėtoja brandolinės programas, kurdama nuotolinė, tolimojo nuotolio raketas, tai yra tikrai verčiantis susirūpinti dalykas. 53 metų e, paliaubos e, taip pat mums kelia didelių, didelių klausimų. Mes nežinome, kaip e, toliau elgsis Šiaurės Koreja ir iš tokios, tokio, toks režimas gali kelti tikrai labai didžiulį, didžiulį pavojų visam pasauliu ir, jos, ir regionui. Ir e, jeigu tokia valstybė iš tiesų e, paaiškės turinti e, brandolinių ambicijų, kurias gali gyvendinti, tuomet e, tai reikš e, e, brandolinių ginklų neplatinimo pakto e, pab, galiojimo pabaigą. Ir mes tarsi atsidūrėme kryškelėje, kai atominio ginklo naudojimas arba jo plėtojimas tampa normalia praktika ta, kai kuriuose valstybėse. Ir e, mes galime atsidurti situacijoje, kuri iki šiol buvo beprecedentė. Yra gerai, kad iš, į, šią, čia mes įtraukiame ir Kiniją, tačiau E, kadangi Kinijai, nuo Kinijos labai daug kas priklauso, nes ir dėl to būtent su Kinija reikia dėrėtis ir kalbėtis, kad jie imtųsi e, aktyvesnių priemonių, kad čia atvyktų ir e, jų ambasadoris, kadangi priešingo atveju mums nepavyks vieniems paveikti Šiaurės Korejos. Dėkui. Komeš. Šiaurės Koreja grasina brandoliniu e, išpoliu ir tai yra absoliučiai netoleruotina, nes e, e, kyla pavojus pasaulio saugumui. Ir labai svarbu, kad Šiaurės Koreja laikytųsi saugumo tarybos atitinkamos rezoliucijos ir palaikytų gerus taikius santykius su savo kaiminė Pietų Koreja. Šiaurės Koreja e, kaip sakyta, kelia didelį pavojų visam e, Korejos pusėsaliui. Ir, e, Be brandolinių ambicijų šioje šalyje ir kitų blog, yra ir kitų blogybių, yra, yra engiami žmonės, nuolat pažeidinėjamos žmogaus teisės. E, Ir panašu, kad e, Šiaurės Korejos vyriausybė gyvena tarsi ne šiame pasaulyje. Ir e, reikia keisti šią padėtį, tačiau tai yra įmanoma tik tai su Kinijos pagalba, kadangi ji turi nuolatinę e, vietą saugumo taryboje. Ji turi dėti pastangas, kad ten, šiame regione būtų įtvirtinta, įtvirtintas stabilumas. Ir tač, panašu, kad e, kol kas ne viena valstybė pasaulyje nėra pajėgi e, paveikti Pjenjano. Ir, ir e, mums reikia stengtis, kad visame Korejos pusėsalyje, visas Korejos pusėsalis būtų regionas be brandorinio ginklo ir reikia skatinti dialogą tarp abiejų Korejų, reikia užtikrinti dialogą e, su Šiaurės Korejos vyriausybė ir jį išplėsti, įtraukiant ir pilietinę visuomenę, jeigu tokia apskristai egzistuoja. Ir kaip jau minėta, reikia į šį procesą įtraukti ir Kiniją. Dėkui. E, Pirmininkė Šorijan, ponė Ešten, kolegos, krizė galbūt yra virtuali Korejos pusėsalyje, tačiau e, diktatoriškas režimas yra žiaurus ir tikroviškas, jo veiksmų negalima prognozu, prognozuoti nei šalies viduje, nei tarptautiniu lygmeniu. Taigi ir toliau yra vaikščiojama peilio ašminimis ir dabartiniai Šiaurės Korejos vyriausybės veiksmai yra betodairiški, neatsakingi ir žaidžiama tiek Šiaurės, tiek Pietų Korejos žmonių likimais. Šiaurės Koreja kankina ir engia savo gyventojus nes e, taip pat turint omenyje, kad niekas išskyrus pačios šalies režimo nekelia grėsmės Šiaurės Korejos valstybė ar jos e, gyventojams. E, taip pat yra tampomi ir pačių artimiausių kaimynų, tarp jų Kinijos nervai, todėl saugumo tarybos sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Galbūt Korejos vadovas nori geresnio gyvenimo savo piliečiams, tačiau e, tas karinių raumenų demonstravimas yra per didelį pavojų keliantis pokerio žaidimas 46 nekaltos e, torpedos išpolio, e, torpedos, kuri buvo iššauta į pietų Korejos povandenį laivą. Aukos tą aiškiai parodo, todėl mes turime pareikšti šiaurės, pietų Korejai savo paramą ir reikalauti, kad būtų įmamasi tinkamų e, priemonių pakeisti padėčiai. Šiaurės Koreja privalo pradėti įtvirtinti pagrindinės žmogaus teisės, nustoti e, išnaudoti savo žmonės, kalbėtas yra nutraukiamas. Pirmininkas, dėkojame. Dabar kalbės ponė Kromberg dvi minutės. Gerbimi parlamento nariai, žalieji taip pat smerkia brandolinį bandymą ir raketos paleidimą, kurį atliko Šiaurės Koreja. Mes taip pat pasmerkėme savo pareiškimą apie tai, kad Šiaurės Koreja gali atlikti uh, prevencinį brandolinį smūgį JAV atžvilgių ir mes raginame Šiaurės Koreją ratifikuoti brandolinio ginklo neplatinimo sutarties papildomą protokolą, grįžti prie šešių šalių dėrybų, paskelbti e, moratoriumą e, raketų bandymams ir brandoliniams bandymams. Sižvelgiant į tai, Mūsų frakcija apgalėstauja, kad parlamento rezoliucijoje nekalbama nieko apie tai, ką kitos brandolinės valstybės turėtų daryti tam, kad būtų užkirstas kelias brandoliniam karui arba brandoliniams išpoliams. Brandolinės valstybės, įskaitant kai kurias ES nares, turėtų nutraukti saitus tarp brandolinio ginklo turėjimo ir e, jo suteikiamo prestižinio statuso, tokiu būdu būtų kitos valstybės atgrasomos nuo brandalinio arsenalo kūrimo, taip pat ir Šiaurės Koreja. Rojo ginklo neplatinimo sutartis pateko į krizę, nes e, yra nes visos valstybės, kurios yra pasirašiusios masinio ginklo platinimo sutartį ir kurios yra nepasirašiusios, jos privalo imtis veiksmų kad nusiginkluotų. Europos parlamento du trešdaliai narių to savo laiku pareikalavo, tai yra geras išeities ir atspirties taškas ir mes dabar turėtume toliau kovoti už brandalinį nusiginklavimą ir masinio ginklo neplatinimą. Dabar žodis suteikiamas poniai Migalskiai vieną minutę kalbėti. Pone pirmininkė, ponas ir ponai. Šios dienos diskusijų e, tema susijusi su brandalinė grėsmė žmogaus teisėmis, taigi dviem dalykais. Šiaurės Korejoje demokratijos trūkumas, žmogaus teisų negerbimas sudaro sąlygas ir tai grėsmiai, kuri Šiaurės Koreja keltų ar kelia regionui ar pasaulio taikai. Turime uh, nepamiršti tų šiaurės korejiečių, kurie šiandien galbūt labiausiai kenčia visame pasaulyje nuo žiauriausio e, totalitarinio režimo. Privalome kartu su amerikiečiais, kartu su Pietų Korejos vyriausybė rūpintis ne tik atsakų į galimą brandolinę grėsmę, tačiau taip pat ir rūpintis Šiaurės Korejos gyventojų padėtimi, nes jie šiuo metu labiausiai kenčia nuo Šiaurės Korejos komunistų partijos vyriausybės politikos. Labai ačiū, pana Baftono nėra salėje. Žodis suteikiamas panui Šolčiui kalbėti Gūja NGL frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Ešton. Prieš dviejus metus prie Japonijos e, pakrantės įvykęs žemės drebėjimams mums parodė, kokią e, kokios pavojų kyla žmonėms, e, jeigu jeigu yra netinkamai naudojamas brandolinėmis technologijomis. Ir e, e, brandolinė spinduliuotė yra pražutinga žmonių sveikatai, tai rodo Černobilis, Hirošima ir Nagasakis. Ir e, tie, kas šiandieną grasina panaudosintis brandolinį ginklą prieš žmonės, yra verti pasmerkimo. Europos parlamentas turi aiškiai pabrėžti, kad uh, E, nėra jokių galimybių, jokios teisės prevenciniais tikslais naudoti tokį ginklą. Tai turi būti pasakytina visam pasauliu ir be abejo konkrečiai Šiaurės Korejai. Mes turime įdėmiai stebėti e, e, padėti šioje šalyje ir aiškiai suvokti, kad ten vykstančių procesų priežastis turi gilias šaknis ir gilias tradicijas. E, e, Korejos pusėsalyje vyksta konfrontacija tarp e, Šiaurės ir Pietų Korejų. Ir mums turi būti aišku, kad tokio konfliktą išspręsti galima tik tai kompleksiškai sprendžiant politinius procesus šiame regione. Ir politinės pastangas ir politinę atsakomybę turi prisijimti ir tos vadinamosios e, apsaugos e, valstybės, saugančiosios valstybės ir galios. Dėkui. Ačiū. Toliau kalbės ponas Dots. Vieną minutę. Dots, Dots Asson. Sorry. Mr. President, High Representative, the illegal nuclear uh, tests. Con... Pone pirmininkė, praėjusį mėnesį vykdyti brandoliniai tyrimai kelia realią grėsmę stabilumui regione. Yra ir didesnė tragedija susijusi su pastaraisiais įvykiais Šiaurės Korejos vykdomi brandoliniai veiksmai nėra vienintelė blogybė. Šioje šalyje vyksta, šioje šalyje gyvena e, nepaprastai engiami žmonės, jie gyvena skurde Ir e, Šiaurės Koreja tai yra ta šalis, kurioje mažiausiai saugu e, gyventi krikščioniui. Ten esančios gyvenimo sąlygos yra nepriimtinos. E, ten yra nuolat pažeidinėjamos pagrindinės žmogaus teisės, susirinkimų teisės, tikėjimo laisvės. Ir krikščionys tikisi, kad galbūt kada nors jų religija bus pripažinta būtų puiku, jeigu e, Europos komisija tai dėtų pastangas ir šioje šaly, e, srityje. Dėkuoju. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, ponas Kelam, minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo kongresui pasakyta, kad Šiaurės Korėja. Koreja jungtiniam valstijom teikia, kelia labai didelę grėsmę, taip pat ir jų, taip pat ir jų kaimynams. Jie leidžia raketas. Ir Iranas e, bando laimėti laiką, kad įgyventų savo problemas, o Šiaurės Koreja tiesiog rodo nepagarbą tarptautiniai bendruomeniai. Šiaurės Koreja negali veikti viena. Manau, kad Kinija čia vaidina labai svarbu vaidmenį. Atrodo, kad Kinijai kelia irgi surūpinimą Šiaurės Korejos e, elgesys, bet vis tiek palaiko šią šalį, kur yra dar viena e, komunistinė šalis ir Kinijai visiškai nerūpi, kad galėtų, visiškai Kinijai nesinori, kad tas režimas sugriūtų. Kitas punktas yra Šiaurės Korejos ir Irano bendradarbiavimas. Jie bendradarbiauja, kurdami, e, kurdami ginklus, tik, e, raketas, bet tikriausiai ir brandolinius e, ginklus. Tai galima pavadinti nedemokratinį bendradarbiavimą. Tokį bendradarbiavimą, kuris vyksta tarp Šiaurės, Šiaurės Korejos ir Irano. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, atsiprašau, sako pirmininkas, bet turiu būti griežtas. Kitas kalbėtojas, ponia Kopa. Eh, Ačiū, pana pirmininkė. Naujausios Pšeniano provokacijos eh, yra nepriimtinos, tačiau turime pasitelkti taikos logiką šiame regione. Šiaurės Korejos režimas privalo daugiau dėmesio skirti žmonių reikmėms, pagerinti žmogaus teisų padėtį. Negalima leisti, kad tokiu mastu toliau būtų investuojama į puolamą ginkluotę. Apie tai kalbama Europos parlamento rezoliucijoje. Labai svarbu kad tekste būtų aiškiai kalbama apie siekius Pjenjano kurti brandolinį ginklą. E, taip, apie tai patvirtina taip pat ir e, bendradarbiavimas su Iranu. Tol, kol kai kurios valstybės turės brandolinių ginklų ir veikiančių brandolinių jėgainių, bus sudėtinga kitoms valstybėms uždrausti jas kurti. Pritaikytas sankcijos nedavė laukiamų rezultatų. Todėl turėtume pasitelkti atvirumą, o ne diplomatinę izolaciją. Reikia įtraukti visas suinteresuotas šalis į e, bendrąjį nusiginklavimo judėjimą. Privalome remtis e, humanitarinę teisę, turime aiškiai parodyti, kad brandalinis karas neturi jokios prasmės, nes jis sunaikins visą žmoniją. O tai pasakytina ir apie bendrojo ginklo naudojimą visame pasaulyje. Ačiū Marija Elėni, ponai Hetneris teikiamas žodis. Vienai minutį. Gerimas pirmininkė, mėly kolegos, brandalinis, brandalinio gink, žvanginimas brandaliniais ginklais kelia grėsmę visiems, todėl pritariu kolegom, kolegų iki šiol išsakytoms mintims, tačiau vien diskusijų nepakanka. Šiaurės Koreja yra diktatūrinė valstybė, e, kuri baimėje ir priklausomybėje e, bei nelaisvėje laiko savo visus piliečius, jos žmonės yra tapę akmens amžiaus komunizmo aukomis, nėra spaudos laisvės, demokratijos, e, E, žodžio sąžinės laisvės ir specialusis pranešėjas dėl padėties Šiaurės Korejoje kalba apie teisų pažeidimus devyniose skirtingose srityse, pradedant teisę į maistą, įsilavinimą ir baigiant kankinimų stovyklomis bei e, masinėmis žudynėmis, kuomet moterys ir vaikai priversti yra jas stebėti, nekalbant jau e, apie tas brandolinės provokacijas, mes privalome pareikalauti, kad dar ko mėnesį būtų sudaryta Junktinių tautų specialioji žmogaus teisų komisija įvertintų padėtį Šiaurės Korejoje e, šioje srityje ir po to imtis tolesnių žingsnių pagal tarptautinės teisės principus. Ačiū pusantros minutės, dabar kalbės e, parlamento pirmininkas Pans Paratasevičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh. Mano balsavimo įranga vis dar neveikia, tačiau mikrofonas veikia. Ačiū už suteiktą žodį. Komisijos vicepirmininkė, mėly kolegos, prieš dvi savaitės lankiausi kartu su Europos parlamento delegacijoje, dalyvavau Ženevoje 22-oje Jungtinių tautų žmogaus teisų konferencijoje, turėjome galimybę susitikti su ponia Pilai. Žmogaus teisų vyriausioje komisare, kuri anksčiau buvo Tartotinio žmogaus teisų teismo teisėja, Jie su mumis pasidalino savo e, informaciją ir vertinimo apie tragišką žmogaus teisų padėtį Šiaurės Korejoje, jungtinių tautų metu specialusis pranešėjas žmogaus teisų sesijos metu taip pat pristatė savo išvadas ir pasiūlė sudaryti specialią jungtinių tautų komisiją, kuri ištirtų Šiaurės Korejoje vykdomus žmogaus teisų pažeidimus. Atitinkama rezoliucija turėtų būti patvirtinta dar šį mėnesį, o tai reiškia, kad mūsų diskusijos vyksta tinkamu metu. Mūsų rezoliucija galėtų būti labai svarbi tiek tarptautiniai bendruomeniai, tačiau tikiuosi, taip pat ir Šiaurės Korejos režimui. Mes aiškiai parodytume, kad nepritarėme veiksmams, kurie vykdomi Šiaurės Korejoje, <clears throat> kuomet ketvirtis milijonų žmonių laikomi specialiuose stovyklose vien dėl to, kad jų pažiūros skiriasi nuo oficialių Korejos valdžios pozicijų. Ačiū uždėmesi. Ačiū pusantros minutės dabar kalbės ponas Kutas. Stimați colegi, declarațiile agresive ale Coreei de Nord care au culminat Ačiū. Šiaurės Korejos deklaracijos, kurių paskutinė buvo paliaubų nutraukimas su pietų e, Koreja ir, ir, ir grasinimas brandolinė taka kelia labai dėlį nerimą. Šiaurės Koreja turi nusiraminti ir nebekalbėti apie, apie karą ir negadinti santykių su tarptautinė bendruomenė, nes jos piliečių likimas yra pasitas ant kortos, nes jie badauja ir jie negaus tarptautinės pagalbos ir yra izoliuoti. Vienintelis kelias yra dialogas ir taikus elgesys. Reikės vėl atnaujinti moratoriumą dėl mm, raketinių bandymų ir e, liautis gaminti bradolinį ginklą, laikytis bradolinio ginklo neplatinimo sutarčių. E, Kinijos kaip pastovios saugumo tarybos narės interesas irgi yra tas pats, būtent siekti stabilumo regione. Kinija turi įtikinti Šiaurės Koreją atnaujinti šešiašalės dėrybas, kad būtų galima spręsti regiono krizę. Manau, kad ES turėtų irgi palaikyti dialogą su Šiaurės Koreja. Ačiū. Pirmininkas ponė Siničin, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisų padėti Šiaurės Korejoje yra vertinama kaip viena blogiausių planetoje nuolatos yra vykdomos žmogų e, mirties bausmės, netgi mažamečiams yra priverstinis darbas, priverstiniai abortai, e, persekiojami tikintieji, žudomi, prievartaujami žmonės. Tai yra tie kaltinimai, e, kurias pateikia tarptautinės organizacijos, kurios seka padėti Šiaurės Korejoje. Jungtinių tautų ir ES sankcijos nepakeičia padėties Todėl yra labai svarbu, kad būtų ne tik tai taikomos sankcijos, bet ir vykdomas nuolatinis dialogas. Ypatingai reikia su, turėti bendrą poziciją dėl mm, Šiaurės Korejos režimo. Padėtis yra tikrai labai sudėtinga ir čia kalbu ne tik tai apie saugumą tame regione, bet visoje planetoje. Aišku, kad dialogas su Šiaurės Korejos režimu, taip pat kalbant ir brando, apie brandolinę programą, turi vykti visą laiką pasmerkiant žmogaus teisų pažeidimus ir pabrėžiant, kad žmogaus teisų pažeidimai turi liautis. Ačiū, pirmininkas, ačiū. Žodis vienai minutiai ponui Spinolaki. Ačiū pirmininkė, ponė Ašton. Pritariu e, tam, kad buvo pasmerkta brandolinė grėsmė iš Šiaurės Korejos pusės. Taip yra pažeidžiama brandolinio ginklo neplatinimo sutartis ir taip pat kyla grėsmė ilgalaikiai taikai ir e, Korejos pusėsalyje ir Azijoje. Taip pat manau, kad dabar yra pats laikas prisiminti kad reikia kalbėti ir apie Šiaurės Koreją, ir apie Iraną. E, bendras saugumas, pasaulio saugumas negali būti užtikrint, užtikrintas kelių šalių išlaikomos privilegijos sunaikinti visą pasaulį. Reikia padaryti e, nelegalų e, patį brandolinių ginklų turėjimą. Pirmininkas, ačiū. Paskutinis pasisakysantis, vieną minutę jam skiriama, ponas Borisas Zala. Kolegos, jei ES nori aktyviau dalyvauti šiame procese. Pirmiausiai turi aktyviau dalyvauti Rytų Azijos regione. Mien, veiksmas, veiksmai Mienmare rodo, kad tai yra įmanoma. Dėl brandolinės krizės ES galėtų, pavyzdžiui, pasinaudoti strateginę partnerystę su Kinija ir su Rusija. E, Kinijos pozicija dėl Šiaurės Korejos bus labai svarbu, svarbi, o Rusijos pozicija irgi bus svarbi, jeigu mes bendarbiausim su abiejom šiom valstybėm. Tai bus tikrai didelis darbas ir reikės e, išnaudoti visas diplomatinės pastangas. Pirmininkas, ačiū. Dabar e, bus spontaniški pasisakymai. Nėra ypatingai daug norinčių pasisakyti. Kaip visada, po minutės iškart nutrauksiu žodį. Pirmiausiai pasisakys ponia Korhola. MFO. Ačiū, ponia pirmininkė. Politinės. Uh e, Šiaurės, šia, negalime sustaikyti su Šiaurės Korejos politiniais grasinimais ir taip pat jos veiksmais e, savo, pačių, savo pačios gyventojų atžvilgių. Ten nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, yra e, prievartaujamos moteris, žmogaus teisų aktyvistai e, įkalinami. E, ši, tokia situacija aiškiai matyti ir iš palidovų. Teis, Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras pasakė, jog situacija ir toliau blogėja. Pati Šiaurės Koreja neigia, jog turi e, brandolinio e, ginklo kūrimo e, įrenginius. Man būtų įdomu sužinoti, ka, kaip ES traktuoja humanitarinę pagalbą Šiaurės Korėjoje ir kaip žada spręsti šią problemą. E, otóż bardzo chciałem. Norėčiau padėkoti už tai, kad sutikite man žodį. Matėme, kad pasarosius dviejus metus, kalba ponas Zemka, uh, E, per pastarosius dviejus metus Šiaurės Korejoje padėtis ėjo blogyn. Dvi pastabas turiu. Pirmiausiai, matėme, kad po truputį vyksta pasikeitimai. Tie pasikeitimai yra labai maži, bet šiek tiek vos vos atsiveria rinka, nors labai labai mažai, bet anksčiau tokių poslinkių nebuvo pastebėta. Be to matome kad reikia diplomatinio spaudimo. Turime taikyti ir tam tikras sankcijas, bet šioje srityje, ponai ir ponios, manau, kad yra labai svarbu bendradarbiauti su Kinija, nes Kinija iš esmės yra vienintelė šalis, e, kuri yra kaip ir Šiaurės Korejos draugė. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar žodis poniai Lochbiller. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamoji vyriausiai galiotinė. Mes mūsų komitete svarstėme situaciją Šiaurės Korejoje ir puiku, kad ES e, Šiaurės Korejos klausimas spre, nuspre, pasiryžusi spręsti ir netgi įsteigė ypatingą komisiją, kuri turėtų vertinti, išanalizuoti žmogaus teisų padėtį šioje šalyje. Uh, politinės e, stovyklos, kuriuose kalinami tūkstančiai žmonių e, ir toliau plečiamos, e, tai rodo palidovų nuotraukos ir akivaizdu, kad ten kalinami ne tik tai suaugusieji, bet ir vaikai, kurie nuolat badauja. Europos Sąjunga turi e, daryti spaudimą šiai šaliai, kad, e, e, tokia, e, kad būtų sprendžiama ši didelė problema ir imdamas įvairiausių priemonių. Dėkuoju dabar ponas Tanok. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiaurės Koreja tampa, yra vis dar pači, viena pačių brutaliausių, e, vienas pačių brutaliausių režimų. E, pasaulyje ir e, brandoliniai bandymai rodo, jog tarptautinė visuomenė ir e, konkrečiai ES turi padvigubinti savo pastangas, kad e, Šiaurės Koreja imtų taikiai spręsti savo problemas ir su, šiaur, su Pietų Koreja. Ir, ir, ir, and for a united, unified Korea to. Kinija privalo taip pat būti įtraukta šios procesus, pažadėjusiai, kad JAV kariai pasitrauks visiškai iš kurios e, pusėsalio. Ir e, e, turint omenyje, kad panašus pažadas buvo ir Rusijos duotas pastraukti iš Vokietijos teritorijos, tačiau nebuvo visiškai įgyvendintas. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Mm, baigiame šio klausimo svarstymą ir paskutinę pasisakys komisijos prinko pavaduotoja ponė Catherine Ashton. Dėkoju visiems. Manau, kad mūsų nuomonė yra visiškai sutampanti dėl Šiaurės Korejos. Tai yra brutalus režimas, režimas, kuris elgesi išlygšiai su savo žmonėmis. Ir mes darbėjome su Japonija, žmogaus teisų taryboje Ženevoje, kad įkurtumėm tą tyrimų komitetą, kad tirtų, kas ten vyksta. Bet žmonės, kurie e, iš ten pabėga, jie pasakoja apie tą siaubą. E, tenai Korejoje tiesiog pagrindiniai poreikiai neužtikrinami žmonėms ir mes teikiame per pasaulio maisto programą humanitarinę pagalbą. Pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl bendrabiamo su Kinija. Aš per strateginius dialogus su Kinija apie tai jau kalbėjau ir bandžiau paskatinti Kiniją e, suprasti, kad reikia labai svarbu, kad Korejos mm, žmonės atsivertų, kad, jie, kad Šiaurės Korėja atsivertų, kad jie galėtų spausti iš vidaus tą režimą. Manau, kad tai būtų labai svarbu. Bet kol kas reikia mums patiems spausti šį režimą ir įgyvendinti saugumo, tarybos, įsipa, saugumo taryboje priimtus įsipareigojimus. Ir norime, kad tarptautinė bendruomenė toliau spaustų Šiaurės Koreją, kad pagaliau situacija pasikeistų. Pirmininkas, ačiū gerbama ministr... pirmininko pavaduotoja. Taip, sako pirmininkas. Yeah, Ačiū gerbiamas pirmininkė sako Franz Obermeier. Pone pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad jūs taip e, puikiai valdote e, situaciją, procedūras, dėl to aš labai stebiuosi, kad jūs suteikėte žodį prieš tai kalbėjusiam kolegai, nors aš pateikiau e, prašymą taip pat pasisakyti, tačiau panašu, kad jūs pametėte tą mano prašymą. Ir aš nesuprantu, kodėl man nesuteikėte žodžio Aš tikiuosi, kad suteiksite man žodį spontaniško pasakymo procedūros metu per kitą punktą. Atsiprašau, jūs teisus, jei norite, turite minutę pasisakyti, nesvarbu, kad dabar jau vicepirmininkė e, pasisakė. Labai atsiprašau, jūs turite minutę, aš tiesiog susipanėjau pats aš kaltas, jums žodis. Pone pirmininkė, norėčiau tą padaryti, kai kalbėsime kito punkto E, per, e, per kitą darbo tvarkės punktą. Pasižymime, kad jūs norite pasisakyti kitų klausimų, taigi baigiame e, svarstymą. Balsuosime dėl dokumento rytoj 11.30. Kitas klausimas mūsų darbo tvarkėje yra ypatingai svarbus. Visi yra svarbus, bet šitas yra neįprastai svarbus, nes kalbėsime uh, su vyriausiai galiotinė būtent apie Sirijos atvejį, ypač